Gerbiami kolegos, balsuoti teks ilgai, tad prašyčiau visus susėsti. Pirmiausia, rašytiški pareiškimai 71 2010 pateikė Betty Karbo ir kiti, kad reikėtų numatyti griežtesnės priemonės ryklių pelekų e, ėmimui. Pagal taisyklės bus nu, nusiųsta e, atitinkamiems gavėjams ir užfiksuota protokole toliau 62 2010 pristatė Senishin, Ivo Belet, Harry, Mari Honeyball, Shen Kelly ir Hanu Takula, kad būtų daugiau paramos suteikta pagrindiniams sporto rušims. Pasirašyta dauguma parlamento narių, tad pagal 1-2-3 taisyklės skirsime šitą pareiškimą atitinkamiems gavėjams ir priimsime atitinkamą sprendimą mūsų sesijoje, vardai pridėti protokolę. Ponas Kelė, pusę minutės. Ačiū pirmininkė. Kartu su Ivo Belet, Hanu Takala, Mary Honeyball, Jonas Šiniš, norėčiau padėkoti visiems, kurie pasirašė. Maždaug 50 procentų pasirašusiai buvo moterys. Labai noriu padėkoti jiems už bendradarbiavimą ir taip pat ypač padėkoti Jon. Jonas Naisenišengai norės taip pat pasakyti porą žodžių. Ačiū labai, noriu Jums palinkėti Jums gražių ir sportiškų kalėdų. Ačiū. Dabar galime įti prie štiškų pareiškimų. 61-2010 pristatė Brita Thompson, Elizabeth Lynn, Ilda Figureiro, Karimadelį ir Jacek Protasievičius. Karimadėlį norėtų pasisakyti dėl benamių strategijos sukaupta dauguma parašų ir vėlgi pagal 123 taisyklę tai bus nusiųsta atitinkamiems gavėjams. Tekstas priimamas. Pona Madelį. E, tiksliau dėlį. Ačiū pirmininkė, kolegos. Vita Thompson, Leslin, Ilde Figureiro ar pono Proteševičiaus vardu. Norėčiau jums visiems padėkoti už išreikštą paramą deklaracijai 61. Šiandien komisija pateikė pagrindinį iniciatyvą dėl kovos su socialinė skirtimi, su Taip pat siekiama užtikrinti būstą benamiams, reikia imtis jau realių priemonių ir taikyti tokias priemonės, kurios padėtų pasiekti apčiokiamų rezultatų, kad iki 14 metų neliktų gatvėse benamių. Na ir linkiu Jums gerų kalėdų ir gerų švenčių. Dėkuoju. Trijų kolegų vardu, ponas Peitikainen, Sorbo ir Deivis vardu, norėčiau labai padėkoti 400, 410 parlamentarų, kurie pasirašė rašytinę deklaraciją, kurią mes pateikėme, kurie paprašėme sustiprinti e, ryklių pelekų draudimą tai labai pažeidžiama rūšis, o jūrose tiesiog vyksta ryklių žudynės dėl jų pelekų. Pelekai numami, o ryklių e, kūnai tiesiog išmetami atgal į jūrą. Čia mes siunčiame aišku signalą, kuriame paprašome sustiprinti šios rūšies apsaugą. Ačiū. Dėkuoju, dabar eisime prie balsų.